posėdis rytoj. E, e, dėmesio prasidės jisai pusę devinių, o darbo atvarkė buvo paskelbta ir yra Europos parlamento tinklalapyje. Dabar baigiame posėdį ir visiems gero vakaro.